Pan prezydent. So good afternoon everybody. Labadiena visiems. Pradėkime šios popietės posėdį. Visų pirma, turime patvirtinti vakar dienos posėdžio protokolą. Ar būtų kokių pastabų? Nematau. Taigi, protokolas patvirtintas. Gavau Alde frakcijos prašymą pona Kent Johansen patvirtinti tarp parlamentinės delegacijos Europos, į Europos Sąjungos ir